Witam Państwa ponownie. Dar kartą sveiki. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra Kurto Fleckensteino pranešimas, patikimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas. Pats e, pranešėjas yra iš Ostamešio, kiek pamenu. Na, tai dabar žodis pranešėjai ponui Knutui Fleckensteinui, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbimi kolegos. Nuo diskusijos pradžios